Welcome to this meeting. Uh... Labą dieną. Sveikinu visus susirinkusius į mūsų posėdį. Darbo tvarkės projektą atvirtinsime, bet yra šiek tiek pakeitimų. Balsavimas dėl penkto punkto. Nesaugios darbo sutartys yra atidėtas. Tiek norėčiau jum pasakyti. Ir žinote, kad naujas posėdžio darbo laikas po pietų pradėsime darbą antrą valandą. Trumpesnė pietų pertrauka ir tai reiškia, kad mes galime anksčiau baigti posėdį ir tie, kas turi išskristi ar išvažiuoti traukiniu, galės tą padaryti. O vertėjams pirmininkė irgi nori priminti, kad po pietų darbas antrą valandą prasidės. Šiandien turime vertimą į visas kalbas išskyrus kroatų ir maltiečių. Šį rytą pas mus atvyks 17 lankytojų grupė. Jie yeah stebės mūsų darbą. Pone Riegner jos pakvietė. Jis pati tuo atvyks į posėdį, bet pirmininkė pasteiso, kad yra vertimas į maltiečių kalbą ir iš jos, kam tai aktualu. Toliau balandžio 1 ir balandžio 16 posėdžių protokolų tvirtinimas. Niekas turbūt neturi pastabų. Ir pradedame balsuoti. Ar turite balsavimo korteles? Pradedame nuo kore per patvirtinto kompromisinio teksto Tai yra pasiūlymas dėl direktyvos dėl jūrininkų. Turime galutinį balsavimo sal, sąrašą po pirmojo susitarimo su taryba. Tai yra vardinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame ir balsuoti baigiame. 42 už, vienas prieš. Dėkoju dar kartą poniai Moran Šartie, pranešėjai. Toliau einame į šeštąjį punktą nes penktasis yra atidėtas, balsavimas dėl jo yra atidėtas. 122 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 123 pakeitimas atsimtas, kas 19, už 19, kas prieš, primta. K kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 125 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 126 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime. 126 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. KA kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 129. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 129. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta trijų balsų persvara. L kompromisas, kas už, Atsiprašau, sako pirmininkė. M. Kompromisas M. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 134 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 134 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Trisdešimtas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šimtas trisdešimt penktasis. Kas už, jis atkrenta. G kompro, J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas trisdešimt devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimt penktas. 140-141, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. O kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. P kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. 77 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu balsu, būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 77 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 78 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. R kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. S kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 81. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Konstatuojamosios dalis. A. Kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 82 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 83 pakeitimas, kas už. Ne, atsiprašau, 84, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 87, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 88 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradėme, balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 97 kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 98 pastikriname elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 103. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu 103. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 104. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 104. Pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 113 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 180 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 16 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septynioliktas ir 121, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir dabar vardinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta 38 už, 10 prieš, 2 susilaikė. Sveikinu ponę, poną Lenars Ir dabar septintasis darbo atvarkės punktas - panaudoti mėlynosios ekonomikos, mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą, siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Kompromisas A. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dešimtasis. Norite pasitikrinti, bet buvo labai aišku. Gerai, devintasis pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė priimta. 15 su žodiniu pakeitimu socialdemokratų grupės. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime 16 pakeitimą. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. D. Kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimt trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 34 dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Turim pasitikrinti antrąją dalį. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. 27 balsų. 27 balsais. 35 kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 36 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. DA kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 44. Pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta dviejų balsų persvara. 45. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. F kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 58 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. G kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 60 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 61 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. turime balsuoti dėl antros dalies, kuri papildo H kompromisą, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taigi pastikrinkime dar kartą. Antroji dalis, kuri papildo kompromisą H. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta keturių balsų dauguma. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė prie. 72, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 79, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 83 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ir dabar balsuojame dėl nuomonės projekto, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti Baigiame. Primta. 51 balsas. Visi už. We'll go to item 8. Periname prie aštunto darbo tvarkės klausimo Vilijos Blinkevičiūtės nuomonės projektas dėl e, moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris, moteris ir vyrus užtikrinimo bei profesinės veiklos rytyje principo gyvendinimo taikymo. Pake, šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, e, patvirtintas, septintas kas už, kas prieš, e, susilaikė, patvirtintas, aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikriname septynioliktą pakeitimą, pradedame balsuoti elektroniškai. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Šešių balsų skirtumo. 18 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtintas. Pasitikriname 18 pakeitim, dėl 18 pakeitimo elektroniškai pradedame. Baigiame. Atmestas. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 25 pakeitimas žaliųjų pateiktas žodžiu, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 26 kas už, su pakeitimu patiktų žodžiu, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dėl 26 pakeitimų pastikriname elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Vieno balso persvara. C kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 28 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 29 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. D kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 33 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. E kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. F kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. D kompromisas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti ir baigiame. Patvirtintas 12 balsų persvara. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. H kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. I kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. J kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 63 pakeitimas e, balsuojama atskirai dalimis. Už pirmąją dalį balsuojame. Dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. Dėl antros dalies, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ką kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 70 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 72 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 74 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmas pakeitimas pateikta žodžiu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas pasitikrinkime dėl ketvirto pakeitimo elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Ir balsuojame dėl viso nuomonės projektų su pakeitimais. Balsavimą pradedame. Baigiame balsuoti. 42 už, 8 prieš. Now we vote on uh, the draft Dabar balsuojame dėl ponios Makintaja nuomonės projektų dėl refit. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmestas. Pasitikrinkime dėl pirmo pakeitimo elektroniškai, pradedame balsuoti. Dabar baigėme balsuoti ir atmetamas trijų balsų persvara. A kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. AA kompromisas. Elektroniškai balsuokime. Taigi balsuojame dėl AA kompromisu elektroniškai. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 15 pakeitimas kas už? Prieš Susilaikė. Atmestas. Keturioliktas pakeitimas. Kas su atkrenta. E, tryliktas pakeitimas. Penkioliktas. Taip, dėl penkiolikto reikia pasitikrinti. Pradedame. Penkioliktas pakeitimas. Pasitikrinkime dėl 15 pakeitimo elektroniškai, vis dar galima balsuoti. Jau baigėme balsuoti. Patvirtintas. Vieno balso persvara. Na. Toliau dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Nenorite patikrinti, norite? Taigi dėl 12 pakeitimo pasitikrinkime. Pradedame. Manau, kad jau laikas baigti. Taip, patvirtintas. Ir vieno balsas persvara. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 17 pakeitimas, Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. Trijų balsų persvara. B kompromisas. Balsuokime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigėme. Atmestas vieno balso persvarą. Ar nesupratote, kad tikriname? Taip, atmestas. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Tikriname 20 pakeitimą pradedame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dėl 18 pakeitimo taip pat reikėtų pastikrinti elektroniškai. Pradedame. Vis dar galima balsuoti, jau baigėme, atmestas. 21 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau pereikime prie 27 pakeitimo. Balsuokime elektroniškai iš karto. Pradedame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 28 pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 29 pakeitimas. Balsuojame dėl pirmos dalies. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau balsuojame dėl antros dalies. Pradedame. Jau baigėme balsuoti, patvirtintas. Dėl trečios dalies balsuojame, pradedame. Baigiame, patvirtintas. 30 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 31 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. C kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. EA kompromisas, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. M kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 44 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Vieno balso skirtumą. Ką? Kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 46 pakeitimas. Balsuojame dėl pirmos dalies. Pradedame. Patvirtintas. Balsuojame dėl antros dalies. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Keturiasdešimt aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl 48 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Keturiasdešimt devintas pakeitimas. 51, 52 ir 53. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. D kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Vieno balso persvara. Mm. Okay. Amendment 54 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Taip, ponia Agė. Ačiū. Aš norėčiau paklausti, kodėl mes balsuojame elektroniniu būdu? Oh, sorry. My... Um... Pakartosiu klausimą. Norėčiau sužinoti, kodėl mes e, balsuojame dėl atskirų dalių elektroniniu būdu. Tiesiog sutaupome laiko. Nemanau, kad mes taip sutaupome laiko. Is... Uh, Vis dar galima balsuoti dėl, dėl 54 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 55 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Vis dar galima balsuoti. Puiku, baigime. Atmestas. 59 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 56 pakeitimas atkrenta. Septyniasdešimtas pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti, patvirtintas vieno balso persvara. 69 pakeitimas atkrenta. 74 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Patvirtintas. 75 pakeitimas. Balsuojame dėl pirmos dalies. Pradedame. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl antros dalies. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Vieno balso skirtumo. 76 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas vieno balso skirtumo. 77 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Patvirtintas. 78 pakeitimas. Su pakeitimu pateiktų žodžiu balsuokime. Jau baigėme balsuoti. Atmestas. 79 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. 38. 80 pakeitimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmetama. Aštuoniasdešimt pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 85 pakeitimas. Atkrenta. Devyniasdešimt ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 96 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Vieno balso persvara. 97 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 98 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Vieno balso persvara. F kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 110. 111 ir 112 pakeitimai. Pradedame balsuoti dėl trijų pakeitimų 110, 111 ir 112. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. G kompromisas. Atkrenta. 121 pakeitimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Turime grįžti prie 120 pakeitimo ir turime dėl jo balsuoti. Pradedame balsuoti dėl 120 pakeitimo. 120. Mes jį praleidome. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Balsuojame dėl 123 pakeitimo. Pradedame. Vis dar galima balsuoti dėl 123 pakeitimo, dėl 124 ir 125 ir 126. Patvirtinti. H kompromisas. Atkrenta. į kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Šimtas trisdešimt septintas pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. L kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 140 pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl jo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 141 pakeitimas. Balsuokime kartu su 122 pakeitimu. Pradedame balsuoti. Dabar pradedame dėl 122 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 144 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Toliau J kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šimtas keturiasdešimt penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Ne, atsiprašau, pirmininkė, vis dar galima balsuoti, dabar jau baigiame. Patvirtintas. Šimtas penkisdešimt pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 152 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Vis dar galima balsuoti. Jau baigėme. Atmestas. 155 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šimtas penkiasdešimt šeštas pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl šimto penkiasdešimt šešto pakeitimo. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 157 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigime. Atmestas. Šimtas penkiasdešimt aštuntas pakeitimas atkrenta, taigi pereiname prie šimtas penkiasdešimt devinto pakeitimo ir pradedame dėl jo balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Toliau 160 pakeitimas. Dėl pirmos dalies balsuojame. Pradedame. Baigėme balsuoti patvirtintą. Balsuojame dėl antros dalies. Pradedame balsuoti dėl antros dalies. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 161 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme. Atmestas. O dabar balsuojame dėl viso nuomonės projektų su pakeitimais vardiniu balsavimu. Ar jau visi balsavote? Ar jau balsavote visi? Tikriausiai visi, kurie norėjo balsuoti, jau balsavo. Baigėme balsuoti. Balsavote? Dar kartą balsuokime. Dar kartą balsuokime dėl vardinis balsavimas, dėl, visos, pakei, dėl viso pakeisto nuomonės projekto. Taip, dabar jau visi balsavom ir galime baigti. Patvirtintas. Yes. Mm. Of course. Okay. We take a technical uh, break. Gerbiami kolegos, mes dabar padarysime trumpą pertraukėlę. terrible, terrible, terrible. Um, well, we start with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 Okay, friends. Gerbiami draugai, ačiū Jums už tai, kad dalyvavote balsavimuose. O dabar norėčiau pasisveikinti su poniu e, Dombrovskiu, kuris yra komisijos vicepirmininkas. Jis mums yra puikiai pažįstamas. Taip pat norėčiau pasveikinti mūsų komisarę, ponę Tyson. Dabar mes ketiname pasikeisti nuomonėmis e, struktūrinio dialogo kontekste su ponu Dombrovskiu ir ponia Tyson. Na ir kaip visada mes turime dirbti efektyviai, tiek kalbant, tiek užduodant klausimus, tiek diskutuojant. Ir visų pirma, aš suteiksiu žodį valdžiui Dombrovskijai prezentacijai. Prašome. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Visų pirma, man labai malonu būti čia struktūrinėme dialoge ir pasikeisti e, su jumis nuomonėmis, e, kaip yra įgyvendinama dabartinė komisijos darbų programa. Ir taip pat pristatysiu e, septynių mėnesių pasiektus rezultatus. Tai yra rezultatus, kurie buvo pasiekti nuo tada, kai komisija pradėjo dirbti pereitą spalį aš pasakiau, kad e, aš esu atsakingas už eurą ir socialinį dialogą. E, todėl aš kaip e, komisijos narys esu atsakingas už tai, kad tiek ekonominiai, tiek socialiniai dalykai būtų pristatomi kaip lygiaverčiai. Dirbant tikiuosi ir Europos parlamento paramos įgyvendinant Europos komisijos ekonominę ir socialinę darbo atvarkę. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie pažangą pasiektą Europinėme semestre. Žinia, kad neseniai buvo paviešintos valstybėms skirtos rekomendacijos. Na ir taip pat vėliau pakalbėsiu apie tai, kaip yra gyveninama komisijos darbų programa. Ir taip pat E, pristatysiu esamas iniciatyvas ir tolesnį mūsų darbą. E, komisija yra įsipareigojusi pagerinti e, ekonominio politikų koordinavimą ir ekonominę valdyseną per Europinį semestrą. Siekiame užtikrinti geresnį dialogą su valstybėmis narėmis E, socialiniais e, partneriais ir suinteresuotais asmenimis. Europos parlamento bei nacionalinio parlamento įtraukimas į Europinį semestrą yra būtinas e, tam, kad būtų sustiprintas tas nusavybės jausmas ir atsakomybė. 2014 metais buvo atlikta apklausa, kuri parodė, kad šioje srityje labai svarbus europinis semestras. Europinėme semestre daug dėmesio reikia skirti tokiam integruotam požiūriui, e, kurio atžvilgių yra sutelkiamas dėmesys į investicijas, į socialinę atsakomybę ir kitus dalykus. Apie tai buvo e, kalbama ir augimo apžvalgose. E, taip pat yra parengtos ir gairės šiuo atžvilgiu, kurių atžvilgiu lauksime jūsų nuomonės. Taip pat Mm, va, prieš dvi savaitės pasirodė e, valstybėms e, skirtos rekomendacijos, kuriuose e, kalbama apie tai, kaip augimą būtų galima padaryti tvaresniu. Rekomendacijos yra aiškios, kad pažangos reikia įvairiose srityse, kalbant apie darbos rinką, finansų rinką, verslo aplinkos atžvilgių ir veiks, valstybių narių veiksmai yra e, kritinės e, svarbos tam, kad e, ekonominis augimas būtų tvaru, tvarus. Specifinės savo rekomendacijose valstybėms yra pateiktos specifinės rekomendacijos, kurios skiriasi valstybėms narėms. Dauguma rekomendacijų kalba apie struktūrinės reformas, kurios reikalingos valstybėms narėms, kurios nukentėjo nuo ekonominės krizės. E, taip pat yra kalbama apie tai, kad e, reikia e, kovoti su ilgalaikiu nedarbu, jaunimo nedarbu, taip pat specifinių priemonių reikėtų pačioms pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms. Taip pat yra daug pasiūlymų pagal komisijos darbų programą kurios turėtų teikti realią naudą mūsų piliečiams. E, šiuo metu daug informacijos apie tai nepateiksiu, nes bus organizuotas specialus posėdis e, birželio 23 dieną, kuris bus skirtas valstybėms narėms skirtoms rekomendacijoms. Komisija dirba tam, kad atremtų ekonominius ir socialinius iššūkius, kad atgautų piliečių pasitikėjimą. E, ir visa tai E, atsispindi e, komisijos e, darbo programoje ir pasikeitusios darbo metoduose. Mes turime dirbti kartu, kad kartu pasiektume rezultatus. Siekiame sažiningumo ir galimybių visuomenėje, ieškome būdų, kaip padėti valstybėms narėms, kad žmonės grįžtų į darbo rinką, kad baigę mokslus žmonės įsilietų į darbo rinką ir taip pat, kad būtų užtikrintas atsakymas socialinę sanglaudą. Džiaugiuosi komisijos pasiūlymu, kuris buvo pateiktas 1 vasario dėl e, jaunimo e, iniciatyvos, kuriai pritarė Europos parlamentas. Atsižvelgiant į tai, mes pateiksime papildomų priemonių, kaip e, padidinti jaunimo užimtumą šių metų eigoje. Komisija dirba šiuo klausimu ir komisarė Taisen pateiks daugiau informacijos. Dabar norėčiau pateikti šiek tiek informacijos apie komisijos darbų programą, kuri ir tuos dalykus, kurie aktualūs jūsų komitetui. Europos EPS e, e sąjunga yra sustiprinta, e, sustiprėjo, tačiau nepaisant to, esami žingsniai nėra pakankami. Reikia papildomų veiksmų kad EPS e sąjunga e, suteiktų naudą, kuriant darbo vietas ir panašiai. Žinia, kad e, mes siekiame geresnės valdysenos eurozonoje ir jau buvo parengta ataskaita šiuo atžvilgiu, kuri bus pristatyta kitą mėnesį Europos vadovų taryboje. Mes siekiame E, kad e, darbai e, su Europos pinigų sąjunga tęsės. Taip pat buvo parengta ataskaita, kurios tikslas peržiūrėti dviejų teisės aktų ir šešių teisės aktų paketus. Ir po to, kai bus, e, išklausy, bus pateikta šį ataskaitą ir bus e, pateiktos visų Europinių institucijų nuomonės, komisija apsispręs dėl tolesnių veiksmų. Taip pat buvo pristatyta e, komisijos darbotvarkė dėl geresnės teisėkuros, kuri apims visą teisėkuros procesą ir paskatins skaidrumą priemant sprendimus Europos Sąjungoje. Mes sieksime, kad teisėkura e, taptų e, aiškesnė ir sprendimai priimami e, informuotai. Dabar dėl socialinio dialogo, tai yra vienas iš e, prioritetinių klausimų SMI komisijai. Žinia, kad 5 e, kovo dieną buvo organizuotas renginys, kurio tikslas yra paskatinti socialinį dialogą ir džiugu, kad socialinis, atsiprašau, pirmininkas Šulcas dalyvavo tame renginyje. Dar norėčiau pateikti keletą pavyzdžių apie iniciatyvą iniciatyvas pagal Europinį e, semestrą. Mes siekiame sustiprinti e, socialinių partnerių vaidmenį per šias iniciatyvas tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. Ir e, apie tai jau kalbėjau, kai buvo pristatyti prioritetai mano E, srityje, kai buvo organizuoti komisarų klausimai. Mes norėtumėm, kad daugiau dėmesio skirta būtų konsultacijoms e, su socialiniais partneriais valstybėmis narėmis prieš tai, kai yra paviešinamos valstybėms narėms skirtos specifinės rekomendacijos. E, konsultacijos vyks ir dabar, kai bus aptariamas šių rekomendacijų įgyvendinimas Aš asmeniškai apsilankiau ne vienoje valstybėje narėje. E, tai buvo taip vadinami Europinio semestro vizitai, e, siekiant įtraukti e, na, į mūsų iniciatyvas socialinius partnerius. Buvo kalbama apie valstybėms narėms parengtas rekomendacijas ir šiandien aš ketinu išvykti į Kroatiją E, susitikti su socialiniais partneriais, vyriausybės atstovais ir parlamento nariais. E, su jais kalbėsime apie e, Kroatijai skirtas rekomendacijas ir apie tolesnius veiksmus. Dėl užimtumo srities valstybės narės yra skatinamus įtraukti socialinius partnerius pagrindiniams reformams įgyvendinti. Socialiniai partneriai ir toliau bus įtraukti, rengiant mūsų iniciatyvas, pavyzdžiui, dėl užimtumo ir judumo. Kalbant apie tuos dalykus, e, už kuriuos aš esu atsakingas ir komisijos darbų programą, tai galiu pasakyti, kad mes daug dėmesio skiriame e, socialiniams partneriams, e, rengiant investicinį planą, prekybos srities pasiūlymus ir taip toliau. Na ir dabar mes galvojame, apie tokią ilgalaikę viziją. Pavyzdžiui, buvo organizuotos orientacinės e, diskusijos, e, tiksliau bus organizuojamos e, orientacinės diskusijos aukštų lygių E, birželio 9 dieną. Komisarė pristatys e, e, daugiau informacijos apie tai, kas yra numatoma artimiausiams mėnesiams ir savaitėms, o aš dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Tyson. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, malonu būti kartu su Jumis. Norėčiau papildyti pono Dombrovskio įžangą ir čia priminti praėjusį spalį vykusi klausimą. Prezidentas, komisijos pirmininkas Žanas Klaudas Junkeris tuo metu keturis prioritetus nustatė - naujos darbo vietos, galimybė gauti darbą, kvalifikacijų ir įgūdžių tobulinimas ir socialinė apsauga. Ir norėčiau dabar pasakyti, ką mes jau esame padarę arba kokių iniciatyvų ėmėsi. Valdis jau daug ką kalb... pristatė. Pirmiausia, tai jaunimo užimtumo užtikrinimas. Vienas dalykas yra e, naujų darbo vietų kūrimas, bet kitas dalykas yra turėti tinkamą kvalifikaciją, kad būtų galima tą darbą gauti. Mačiau čia pranešėją ir labai dėkoju Jums už glaudų bendradarbiavimą. Dėl to buvo galima pakeisti Europos struktūrinių fondų reglamentą, kuris įsigaliojo 21 gegužės ir e, tų pakeitimų dėka buvo galima e, vykdyti iš ankstinio finansavimo veiklą ir suteikti valstybėms narėms reikalingų lėšų. Tai yra dabar turime 130 milijonų eurų e, išskirstytų valstybėm narėm, regionam, e, kad padėtų 600 tūkstančių jaunų žmonių įsitvirtinti darbo rinkoje. Aš e, aktyviai padedu valstybėm narėm vykdyti jaunimo užimtumo iniciatyvą ir apie tai, ką nuveiksime, informuosiu parlamentą 16 metų pradžioje. E, tada bus atliktas e, pirmasis jaunimo užimtumo programos vertinimas. Toliau, ilgalaikis užimtumas. Žinote, kad tai yra viena iš problemų, kurią turime spręsti. Maždaug 24 milijonai žmonių e, yra be darbo. Daugelis iš jų yra jau ilgą laiką bedarbiai, iš jų 30 procentų dviejus metus neturi darbą, darbo. Ir esame pateikę rekomendacijas, ką daryti su ilgalaikiais nedarbiais, e, bedarbiais tose rekomendacijose yra konkretūs pasiūlymai, bet pirmiausia, tai svarbu pabrėžti jų integruotą požiūrį ir atskirą kiekvieno žmogaus situacijos vertinimą, visų reikalingų tarnybų darbo suderinimą, kad žmogus galėtų grįžti į darbo rinką. E, bus tengiamasi, kad įvairūs paslaugų teikėjai derintų savo teikiamas paslaugas, naudojamas vieno langelio principas, kad asmuo gautų visą apimantį ir kryptingą, gautų visą apimančią ir kryptingą paramą darbo mobilumas Europoje. Tai yra pagrindinis veiksnys kovojant su nedarbu, bet čia yra nemažai ir piknaudžiavimo rizika. Ir dėl to aš rengiu užimtumo mobilumo paketą, kuris skatintų laisvą darbuotojų judėjimą ir tuo pat metu padėtų valstybėm narėm užtikrinti įvairių sukčia, įvairaus sukčiavimo prevenciją. Ir tas dokumentų paketas siūlys peržiūrėti e, socialinios apsaugos e, reglamentą socialinės apsaugos veiksmų koordinavimo reglamentą. Šis dokumentų paketas bus um, pateiktas metų pabaigoje. Jis um, reikalaus, kad būtų peržiūrėta darbuotojų komandiravimo direktyva ir išsiaiškinta, ar yra kokios piknaudžiavimo um, sritis ir socialinis dempingas ar vyksta ar nevyksta socialinis dempingas. Toliau, gebėjimai, jie remia mūsų konkurencingumą. Per krizę neliko milijonų darbo vietų, o tos e, naujos darbo vietos turi ir naujus kvalifikacinius reikalavimus. Todėl turime e, čia laikytis strateginio požiūrio, kad galėtume tinkamai pagerinti mūsų E, darbuotojų įgūdžius ir kvalifikaciją. Turime e, įvairias e, mokymo, profesinio rengimo, profesinių kvalifikacijų kelimo, tobulinimo schemas ir programas. Bus taip pat Rygoje vyksiančiame neformaliame ministrų susitikime šie klausimai svarstomi. E, taip pat mm, bus svarstomi vairūs klausimai susiję su kvalifikacijų ir gebėjimų gerinimu, stažuotės, mokymai ir taip toliau. Kita svarbis rytis yra neįgalieji skiriame jiems didelį dėmesį. Europoje yra 80 milijonų neįgaliųjų asmenų. Europos gyventojų skaičius, Europos gyventojai senėja, tuo pat didėja ir asmenų su negale skaičius. Turime siekti, kad paslaugos ir produktai būtų prieinami visiems, tarp jų ir žmonėm su negale ir komisija galvoja apie taip vadinamą prieinamumo teisės aktą, Accessibility Act, kuris užtikrintų, kad ir negaliems, neįgaliems asmenims nebūtų problemų pasinaudoti paslaugomis ir produktais. Taip pat um, norime užtikrinti geresnį tarp valstybinį bendradarbiavimą, kad geriau veiktų bendra vidaus rinka. Ir ta e, bendra e, rinka reiškia daugiau geresnių produktų ir paslaugų, kuriais visi gali pasinaudoti. Tai reiškia geresnį neįgaliųjų asmenų įtraukimą į visuomenės gyvenimą ir į ekonomiką. 2016 metai yra E, šiems metams irgi numatyta nemažai įvairių veiksmų po refit e, veiklos, e, po kai kurių direktyvų vertinimo skirtų darbo sąlygoms, darbo laikui. Komisija kitais metais irgi parengs atitinkamus pasiūlymus. Taip pat norėčiau priminti, kad mes norime modernizuoti ir supaprastinti teisės aktus, kad jie užtikrintų e, tas pačias teisės, bet būtų lengviau juos įgyvendinti. Europa 2020 strategijos peržiūra, tas lieka komisijos darbo tvarkėje ir metų pabaigoje bus pateikta ataskaita, pateiksi tos peržiūros rezultatai, vyksta konsultacijos, viešosios konsultacijos ir iš jų matome, kad strategijos tikslai turi išlikti tie patys. E, turime tik susitelkti į rezultatų įgyvendinimą ir turėti aišku ir pasiūsti aišku politinį signalą, kokių, e, ko mes siekiame. Ponios ir ponai, Gerbama pirmininkė, kolegė, kolegos, e, atvykome šiandien pasikalbėti su jumis, išklausyti jūsų e, komentarų, jūsų nuomonių. Taigi laukiame jūsų pasisakymų. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį nariams. Prašome užduoti trumpus klausimus. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams. Po to paprašysiu prelegento atsakyti užduotus klausimus. Ir pirmiausia, panas Kaza, APP frakcijos koordinatorius. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Ačiū, e, gerbiamasis pirmininko pavaduotojo ir komisijos narė Tyson. Pirmasis klausimas yra komisijos nariai Dombrovskijui 2015 m. Europos semestro procesas. E, ir ekonominės politikos gairių ir priežiūros ciklas patobulėjo, jeigu lygintume su ankstesniais ciklais, ankstesniais metais. Dabar ir į šį ciklą yra įtraukta daugiau socialinių sudedamųjų dalių, daugiau, yra daugiau įtraukaus augimo. Tačiau, mano nuomonė, galima padaryti dar daugiau. Kaip jūs jau minėjote, reikėtų tai traukti į atskiroms šalims skirtas rekomendacijas, neužmirštant ekonominių ir socialinių aspektų. Norėjau jūsų paklausti, ar daugiau svorio ketinate suteikti socialiniams ir užimtumo rodikliams. Norėčiau, kad pakomentuotumėte šį aspektą. O kitas klausimas yra komisijos nariai Tyson. Ką rekomenduotumėte ilgalaikiams bedarbėms? Minėjote pateiktas rekomendacijas, taigi būtų įdomu išklausyti jūsų rekomendacijas, jeigu būtų įmanoma. Ačiū. Ačiū. Pone Kasa, dėl Europos semestro ir dėl socialinių ir užimtumo rodiklių. Ir aš ir komisijos narė Tyson nuo pat pradžių sakėme, kad mūsų ketinimai yra peržiūrėti užimtumo ir socialinius rodiklius, suteikiant jiems daugiau svarbos kai priimami sprendimai dėl ekonominės politikos ar rengiamas, rengiamos atskirom šalims skirtos rekomendacijos. Manau, kad iš dalies tai jau atspindėta atskirom šalims skirtose rekomendacijose, bet mes ir toliau dirbsime tą linkme per kitą Europos semestro ciklą. Svarbu pažymėti, kad šiais metais planuojame e, kad atskirom šalims parengtos rekomendacijos bus labiau sutelktos į socialinę, ekonominę politiką ir tuos iššūkius, kuriuos patiria valstybės narės. Ačiū. Ačiū už klausimą. Dėl socialinių rodiklių. Mes dirbame kartu su komisijos nariu Moskovici kad geriau įtrauktume nedarbo rodiklius, kalbant apie mikrobalanso procedūrą. Dėl ilgalaikių bedarbių jiems skirtų rekomendacijų mes svarstome, kaip galėtume geriau nurodyti kryptį bedarbiams, kaip, nes jiems svarbiausia yra surasti darbą, svarbu, kad būtų darbas kad būtų galima įgauti, bet labai dažnai, e, kalbant apie ilgalaikius bedarbius ir vieną trešdalį tų bedarbių, kurie darbo neturi jau ilgiau kaip dviejus metus, jiems jie turi įvairiausių problemų ir socialinių, ir vaiko priežiūros, ir namūkių problemų. Ir mums labai svarbu, kad tos paslaugos, kurios yra skirtos piliečiams, būtų geriau integruotos kad ilgalaikiams bedarbiams galėtume pasiūlyti integruotą paslaugų paketą, kad jie gautų reikalingą paramą, kad e, būtų lengviau sugrįžti į darbo rinką. Taigi tokios rekomendacijos, kurias rengėme. Ačiū. Juta Štaindė, e, socialistų frakcijos koordinatoriai, prašau. Turiu dviejų klausimus. Ponai Dombrovskijai, jūs ir pirmininkas Junkeris teigia, kad komisija ketina plėtoti socialinį dialogą, bet kaip pažvelgėme į e, tarp institucinį susitarimą ir EFIT, tai matome, kad socialinis dialogas yra sumenkintas. E, ką ketinate tuo klausimu dirbti konkrečiai? kaip ketinate skatinti socialinių dialogą socialiniais klausimais tarp darbdavių ir tarp darbuo, darbuotojų. E, pone Tyson, jūs kalbėjote apie darbo jėgos judumo paketą. Ir darbuotojų perkelimo direktyvos peržiūrimą, kad būtų iškirstas kelias dempingui. E, norėtumėte, kad valstybės narės geriau kontroliuotų situaciją. Kai kurios šalis patvirtino teisės aktus, su, kuriai, su kurių pagalba mėgino sustabdyti e, migraciją. Komisija turėtų imtis tam tikrų procedūrų prieš tokias šalis. Kaip komisija vykdė savo įsipareigojimų šiais klausimais? Pone Dombrovskis. dėl socialinio dialogo stiprinimo. Norėčiau paminėti keletą praktinių iniciatyvų, kurios jau buvo atliktos. Minėjau, kad stiprinamas socialinių partnerių vaidmuo Europos semestre ir tai jau buvo atlikta šiais metais. Taip pat daugiau laiko skiriamės, geriau konsultuojamės su valstybėmis narėmis ir valstybių narių socialiniais partneriais prieš rengdami atskirom šalim skirtas rekomendacijas. Šis ciklas bus tęsiamas, mes įtrauksime socialinius partnerius nacionalinių lygmenių kad būtų galima padiskutuoti dėl metinio augimo prioritetų klausimų. Taip pat prašome valstybių narių pateikti grįžtamą informaciją dėl to, kaip jos įtraukia socialinius partnerius į konsultacijas dėl Europos semestro. Dėl refit iniciatyvos, dėl labai trumpai dėl geresnio reglamentavimo iniciatyvų. Tai buvo susitikimai su socialiniais partneriais, mes aptarėme, kaip jie galėtų į tai įsitraukti, mes socialinių partnerių prašymų paderinome, pakeitėme savo procedūras, pavyzdžiui, dėl poveikio vertinimo, dėl viešųjų konsultacijų, kad būtų galima geriau atsižvelgti į socialinių partnerių atliekamą vaidmenį. Dėl klausimo, kaip sustiprinti dvišalį dialogą, suprantama, dvišalis dialogas visų pirma turi vykti tarp darbdavių ir darbuotojų. Mes galime jį palengvinti, bet negalime jo pakeisti. Taigi mes kalbame apie trišalį dialogą ir mėginame stiprinti jo vaidmenį. Pone Taisen. Ačiū. Jeigu leisite, aš atsakysiu savo gimtają kalbą, olandų. Man buvo užduotas klausimas dėl judumo. Buvo kalbėta apie socialinį dempingą, ir kaip valstybės narės e, kovoja su šiuo reiškiniu. Reikėtų visų pirma pasakyti, kad mes skatiname judumą, nes mes e, tikime vidaus rinką. Dėl jūsų iškelto klausimo, tai iš vienos pusės mes norime kovoti su piknaudžiavimu. Tačiau tuo pat metu mes žinome, kad yra valstybių narių, kurios e, ėmėsi priemonių dėl socialinių dempingų, tačiau sulaukė kritikos. Pavyzdžiui, E, prisimenu, e, kad e, La, pavyzdžiui, Vokietija ėmėsi priemonių transporto sektorija. Buvo priimtas teisės aktas, kuriuo yra numatomos minimalus atlygis transporto sektorija. Toks sprendimas buvo pasvertas ir gali būti įgyvendintos ir taikomos netgi e, kabotažo e, paslaugas teikiančioms įmonėms. Kitaip tariant, e, tarptautiniam transportui. Tačiau tokiu atveju taip pat turi būti vadovaujamosi proporcingumo principu. Tai tokius dalykus mes įvardinome Vokietijai ir dabar laukiame Vokietijos atsakymo. Na, e, mes tikrai neketiname bausti e, šalių, kurios e, imasi panašių priemonių. Mes siekiame skatinti judumą, tačiau tuo pat metu mes imsimės priemonių, jeigu bus piknaudžiavimo situacija ir jeigu tai prives prie nepageidaujimų prie, e, pasiekmių. Tikinuosi, kad sulauksite dar klausimų. Alde frakcijos atstovė. Pone Makintaja, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos pava... pirmininko pavaduotojui Dombrovskiu ir komisijos nariai Taisen. Džiugu, kad atvykote. Uh, Norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį abu minėjote, į tai susijęs su geresniu reglamentavimu. Aš suprantu, kad geresnis reglamentavimas nėra abstrakti ideologinė idėja, tai yra būdas, kaip užtikrinti augimą. O dėl augimo turi būti kūriamos darbo vietos. Taigi tai yra esminis mūsų užimtumo komiteto klausimas. Pone Dombrovskiai, jūs minėjote atvirumą, skaidrumą, konsultavimąsi. Manau, kad mums reikėtų labiau susitelkti ties poveikio vertinimais. Eksante poveikio vertinimą per visą eigą ir mums reikėtų pasižiūrėti, ką įstengiame pasiekti. Gal galėtumėte pateikti konkrečių idėjų, kreipiuosi abu prelegentus e, dėl to, kokios yra pirmininko pavaduotojo Timmermans mintys dėl geresnio reglamentavimo, kad būtų galima užtikrinti, kad lėšos e, leidžiamos prasmingai. Ir aš klausiau komisijos narės Georgievos, kuri kalbėjo apie tai, kad reikia tinkamai vertinti jaunimo užimtumo iniciatyvą, kad žinotume, kaip leidžiamos lėšos. Ne, mes neturime besaikio biudžeto, taigi turime užtikrinti, kad tos lėšos, kurios yra išleidžiamos, iš tikrųjų duotų rezultatų kurių tikimės. Kitas geresnio reglamentavimo aspektas, ir ponas Timermanas tai e, šį, šį ryt minėjo mažų ir vidutinių įmonių pogrupyje, kad mums reikalingos nereglamentavimo pagrindas nes atsakymas į bet kokį klausimą yra nedaugiau reglamentavimo, bet mums reikėtų protingiau spręsti problemas. Taigi klausimas jums abiems. Ką darote, e, kad būtų galima pasiekti jūsų siekius, ne reglamentuojant šių klausimų? Kai dėl geresnio reglamentavimo, kaip jau minėjau, pagrindinė mintis tokia – Mes vertiname, ar reikia naujų, regla, naujo reglamentavimo ir prieš priimdami sprendimus atliekame poveikio vertinimą, atliekame analizę, žiūrime, kokios bus pasiekmes. Toliau konsultuojamės su visuomenė, įtraukdami suinteresuotusius asmenis ir gauname grįžtamą informaciją dėl pasiūlyto teisės akto. Kaip mes suprantame, galų gale tai mums leistų geriau priimti sprendimus, turint daugiau informacijos turint galvoje tai, kad yra įvairus požiūris į geresnį reglamentavimą, mes norime susikoncentruoti ties prioritetais ir antra, atlikti vertinimą prieš rengdami teisės aktus, kad kai jau pasiūlomas teisės aktas, kad būtų pakankamai informacijos ir kad jis būtų gerai subalansuotas. Ačiū, ponė Taisana. Dėl geres dėl, geresnės, dėl geresnio reglamentavimo. Tai nereiškia, kad e, de facto turi būti patvirtinti nauji teisės aktai. Apie tai buvo sakyta iš pat pradžių, kad e, kalbant apie naujus pasiūlymus, e, mes visų pirma atliekame labai kruopštų įvertinimą. Mūsų darbo programa yra labai ribota ir mes siekiame imtis veiksmų tik tai tose srityse, kur e, tikrai būtina. Ir komisijoje visi sutarėme dėl šio e, požiūrio. Dabar dėl e, nereguliavimo priemonių. E, E, kurių galėtume imtis bent jau toje srityje, už kurią aš esu atsakinga. Tai galėtų, pavyzdžiui, būti partnerystės, bendradarbiavimas e, tarp švietimo sektoriaus ir verslo. E, bendradarbiavimui nereikia nei daug dokumentų, nei teisės aktų, tačiau tos partnerystės gali būti lengvai sukūriamos. Nes dabar žinia, kad Didžiausia problema yra ta, kad jaunimas dažnai neturi e, tinkamų įgūdžių e, dirbti ir e, neturi patirties Todėl mes e, norėtumėm, kad e, būtų suteikta galimybė jiems mokytis e, darbo vietose. Pavyzdžiui, galėtų būti organizuojamos stažuotės tokiems jauniesiams, jauniems specialistams. Šioje srityje taip pat yra gyvendinama viena iniciatyva. Tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių, kurio, kuriuo galime jūs įtikinti, kad nereikia nei papildomų e, dokumentų, nei teisės aktų tam, kad e, asmenys turintys gerų e, iniciatyvų, gerų norų galėtų bendradarbiauti. Aš laikausi nuomonės, kad politiniu lygmeniu galime veikti per teisėkuros projektus. Tačiau ne tik, nes galų gale mūsų visi vertins pagal pasiektus rezultatus. Ačiū, kadangi daugiau, uh, tiksliau, aš norėčiau dabar suteikti žodį GUE uh, atstoviai, ponė Ines Zuber. Ačiū, aš norėčiau užduoti tris klausimus ir kalbėsiu trumpai. Pirmasis klausimas yra susijęs su motinystės atostogomis. E, žinia, kad už šį klausimą atsakinga esate ne tik jūs, bet ir kitas komisijos narys, tačiau aš norėčiau sužinoti, kas vyksta su um, direktyva dėl motinystės atostogų peržiūra. Ar ketinate pateikti naujų pasiūlymų, ar turite naujų minčių? Uh, Gal galite pateikti e, mums šiek tiek daugiau informacijos, kas būtų nauja e, direktyvoje, kai, kokios būtų numatytos apsaugos priemonės e, motinoms. Antras klausimas yra susijęs su jaunimo garantijų iniciatyva. Teigiama yra tai, kad Na, ta jaunimo garantijų iniciatyva atsirado, tačiau norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar e, gali būti taip, kad šiai iniciatyvai skirtos sumos bus padidintos. Na ir trečias klausimas, kur yra susijęs su e, viena aktualiausia problema. Tai yra tai, kad e, dabar e, yra organizuojamos stažuotės, e, kurios realiai pakeičia nuolatinį darbą. Kitaip tariant, žmonės yra nuolatiniai stažuotojai. Ir tai kelia problemų ir E, nuolatiniams darbuotojams ir tiems, kurie yra tie stažuotojai, nes e, jų ateitis e, niek yra neaiški. Taigi, pagal jaunimo garantijų iniciatyvą, ar ketinate stebėti situaciją, kad tokie dalykai nepasikartotų? Kitaip tariant, ar ketinate stebėti, kad tos mokymo programos nepakeistų nuolatinių darbo vietų, nes e, mes negalime leisti e, sudaryti tokią situaciją, kai žmonės yra nulatos atleidžiami tam, kad juos pakeistų stažuotojai. Valdis Dombrovskis. Ačiū užduotus klausimus. Dėl pirmojo klausimo e, trumpai E, dedamos labai didelės pastangos, ypač pastaraisiais mėnesiais, kad būtų pasiektas e, susitarimas dėl motinystės atostogų. Deja, kol kas e, susitarimas nėra pasiektas su taryba, taigi darbas yra tęsiamas. Be abejo, mes esame įsipareigoję, kad būtų užtikrintas geresnės darbo ir šeimos gyvenimo balansas. Žinia, kad jeigu e, nebus pasiektas e, susitarimas dėl dabartinio e, pasiūlymo, mes jį atsijimsime ir pateiksime naują pasiūlymą. Dabar dėl jaunimo garantijų iniciatyvos. Kol kas mes daug dėmesio skiriame esama, esamos iniciatyvos įgyvendinimui, skiriama E, lėšas valstybėms narėms šią iniciatyvą įgyvendinti, apie tai kalbėjo komisarė. Na ir e, ne vieną kartą mes esame sakę, kad e, esame pasirengę praplėsti šią iniciatyvą, numatyti naują finansavimą, tačiau kol kas mes norime, kad ši iniciatyva būtų įgyvendinta. Komisarė Tyson. E, dėl jaunimo garantijų iniciatyvos e, žinia, kad e, šiai iniciatyvai jau buvo skirta lėšų. Skirtas tam tikras iš ankstinis finansavimas. Bet norėčiau Jums priminti, kad Europos socialinis fondas taip pat galėtų skirti lėšas šią iniciatyvai. E, audito rūmai pareiškia, kad 9 milijardai e, eurų galėtų būti e, skirti kad būtų sukurta daugiau darbo vietų jaunimui. Taigi, minėta iniciatyva, kai ji bus užbaigta įgyvendinti, nereiškia, kad finansavimas bus iš karto nutrauktas. Na ir praėjus e, tai taip pat mes įvertinsime galimybę e, šios, šią iniciatyvai panaudoti e, lėšas iš kitų šaltinių. Stažuotojų klausimas tikrai yra labai jautrus. Mes žinome, kad jauni asmenys dažnai baigia mokslus, visus pirma suranda tokias laikymo e, darbo vietas. E, na ir tokia situacija juos gali e, tenkinti, jeigu žino, kad ateityje su jais bus parašytas nuolatinis kontraktas. Kalbant apie komisiją, tai mes šį klausimą įtraukėme ir tam tikroms valstybėms narėms skirtose rekomendacijose. Ir dėja e, turime pasakyti, kad tam tikrose šalyse yra didžiulis skirtumas tarp žmonių, e, kurie, sakykime, turi nuolatinį darbo vietą ir su tuo susijusias teisės ir galimybės, ir tų, kurie, sakykime, e, turi tik tai laikinas darbo vietas. Ir šiuo atžvilgiu mes stebime situaciją, tačiau dar kartą norėčiau pasakyti, kad į šį klausimą mes atkreipėme dėmesį e, valstybių narių ir joms skirtose rekomendacijose. E, be to, kai kalbame apie stažuotojus, e, tai visų pirma reikėtų akcentuoti, kad stažuotės turi būti geros kokybės suteikiančios ir socialinės garantijas. E, jaunimui turi būti suteiktos galimybės, kad e, stažuočių metu jie galėtų e, pagerinti savo įgūdžius ir vėliau pagerinti taip pat savo galimybės darbo rinkoje. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Žanui Lambertui, kuris yra žaliųjų koordinatorius. Prašome. Ačiū, aš noriu užduoti klausimą, kuris yra susijęs tokiais strateginiais dalykais. E, mažų CO2 darbo atvarkė, 20 metų strategija e, ir klimato kaitos e, dėrybomis. Komisija prisijėmė įvairių įsipareigojimų dėl kokybiškų darbo vietų ir panašiai. Ir mane domina kaip komisija e, ką komisija ketina padaryti ir įtakoti klimato kaitos e, konver, e, diskusijas. Dar norėčiau paklausti dėl įgūdžių. E, kaip yra užtikrinama, kad yra rengiami jaunim, jaunuoliai, kurie turėtų tam tikram sektoriui reikalingus įgūdžius, o ne įgautų, sakykime, tokius bendrus įgūdžius. Dėl socialinių partnerių mes žinome, kad e, aktyvus socialinių partnerių vaidmuo e, leido mums pasiekti efektyvių, produktyvių rezultatų, tiek mažinant CO2, tiek užtikrinant ir e, efektyvesnį darbą ir taip toliau, tad norėčiau daugiau sužinoti apie patį socialinį dialogą. Ponas Dombrovskis. Visų pirma, Jūs žinote, kad komisija yra paskelbusi 2013 metų komunikatą, kur kalbama apie žalių darbo vietų kūrimą ir priemonės, kurių reikia imtis. tam, kad būtų e, sustiprintas e, tas e, žaliųjų darbo vietų potencialas. Na ir e, kalbant apie šį potencialą, mes apie tai kalbame ir užimtumo e, darbo atvarkėje. Dabar, e, jeigu jūs kalbate apie šalims skirtas rekomendacijas, tai iki šiol mes laikėmės tokios pozicijos. E, parengėme mažiau valstybėms narėms e, e, skirtų rekomendacijų, tačiau jos orientuotos į socioekonominius dalykus. Kitaip tariant, šiais metais mes neparengėme rekomendacijų dėl energetikos vadovavimuosi tokiu principu kalbėti tik apie vieną dalyką ir neteikti rekomendacijų, kurios, sakykime, apimtų kelis sektorius. E, kai e, bus rengiami dokumentai e, susiję su energetikos sąjunga, bus pateiktos rekomendacijos ir šiai sryčiai. Dėl 20 metų tikslų, tai mes turime mūsų darbo tvarkę, kurią gyvendiname tam, kad tie 20 metų tikslai būtų pasiekti ir rengiame 20 metų strategijos peržiūrai. Tačiau kalbant apie emisijas, E, galima jau pasakyti, kad e, dėl jų pasiekta daugiau pažangos e, nei, sakykime, kitose srityse, tarkim, mažinant skurdą arba didinant užimtumą. Pone Tyson. Ačiū poniai Lambert. Kalbant apie kokybiškas darbo vietas. Darbo vietų kokybė keičiasi Taip pat e, keisis ir reikalavimai įsidarbinant. E, dėl krizės dingo daug darbo vietų, tačiau vėliau atsiras e, naujų, keičiantis pačiai ekonomikai. Taigi, kaip jūs ir sakote, įgūdžiai, kompetencijos yra vienas iš svarbių elementų, kurių atžvilgių reikia dirbti tam, kad būtų užpildytos tos e, naujos darbo vietos, kai jos e, bus sukurtos. E, tai yra dalykai, kurie įtraukti į mūsų darbo tvarkę. Šiems dalykams skiriame daug dėmesio ir žinome, kad tokiems dalykams reikia specifinio požiūrio. Ir tai, kad besikeičiant pasaulį keičiasi ir įgūdžių poreikis. Kai dėl kompetencijų mes kol kas negalime pasakyti, kas bus daroma Europos lygmeniu. Daug kas priklauso nuo valstybių narių ir regionų, e, nuo švietimo programų. Bet mes pasisakome už tai, kad įmonės būtų įtrauktos ruošiant specialistus. Be to, e, na, e, verslas yra būtinas siekiant identifikuoti, kur tie įgūdžiai jam yra reikalingi. Ačiū, dabar norėčiau suteikti poniai Agiją žodį. Ačiū, pirmininkė. E, ačiū komisarams Dombrovskį ir Tyson. Komisarui e, Dombrovskį norėčiau užduoti porą klausimų. Visų pirma, norėčiau, e, kad jūs pristatytumėt ekonominės perspektyvas šiam pavasarui, taip pat kuo skiriasi bendrieji duomenys apie susijęs su e, užimtumu e, eurozonos šalyse ir ne euros, e, eurozonos šalyse. Šį rytą buvo daug kalbėta apie refit iniciatyvą, apie mažas ir vidutinės įmonės kad jos yra kaip ir deguonis mūsų ekonomikos atsigavimui. Tačiau aš norėčiau sužinoti, konkrečių dalykų. Bent pasakykite pasakykite, pasakykite tris konkrečius rezultatus, kokie bus e, pasiekti per tą Resit iniciatyvą ir ką jūs konkrečiai ketinate, ketinate daryti. Socialinis e, dialogas. Cipras e, sako, kad reikia pasiekti naują susitarimą dėl Graikijos, tačiau jo pareiškimai yra paneigiami. Taigi, kaip mes, kaip piliečiai, kuo turime tikėti? Cipras ar komisija? O komisarai Taisant norėčiau užduoti klausimą, ar jūs dažnai skaitote, nes e, jūs e, na, dažnai laikotės tos pačios pozicijos kaip ir mes. E, Italijoje visiškai nepasiteisino jaunimo garantijų iniciatyva. Ir tai mm, dėja yra teisybė ir žmonės liek yra nusivylę. Auditorumai uh, E, patvirtino, kad e, jaunimo garantijų iniciatyva yra neteisingai, blogai gyvendinta. E, šį, šiandieną bus sustikimas ir su auditorumo atstovė, kuri greičiausiai tai tik tai paliūdis, nes per jaunimo garantijų iniciatyvą nebuvo imtasi efektyvių priemonių. Ir mm, ABPO organizacija eilinį kartą sako, kad Italijoje jaunimas yra ne tik E, nesugeba rasti darbo vietų, bet ir turi e, per mažai įgūdžių, kad e, darbo, galėtų darbo vietą susirasti. Dėl kontrolės. Aš laikausi nuomonės, kad kontrolės, na, kontrolės mechanizmas turi būti paleistas ir veikti visą laiką. Ir e, ponas Dombrovskis sako, kad mes susisieksime su valstybėmis narėmis, klausime, kaip jos bendrabiauja su e, socialiniais partneriais. Aš e, norėčiau, kad jūs gerai pagalvotumėte, į kurias šalis reikėtų kreiptis. Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs matysite, kaip buvo įgyvendinta e, e, mokyklų reforma, e, E, įtraukiant socialinius partnerius, tai matysite, kad vieno buvo pagidaujama, vienas dalykas buvo sutarta, o galiausiai buvo įgyventintas e, visai kitas dalykas. Taigi socialiniai partneriai jaučiasi kaip ir apgauti. Ponas Dombrovskis. Ir tikrai nemažai klausimų, į kuriuos teks atsakyti per vieną minutę. Visų pirma, e, ekonominės prognozes. Pavasarį mes e, užfiksavome ekonominį augimą. Mes e, tikimės, kad eurozona auks 1,5 procentais ir 1,8 procentais auks um, ekonomika visose ES šalyse. Ta pati galiu pasakyti ir apie, kad, e, kad teigiamos perspektyvos uh, yra matomos ir eurozonos, ir ne eurozonos šalyse. Eurozonoje e, nedarbo lygis siekia 11 procentų, ne eurozono šalyse nedarbo lygis yra 9 procentai. Nedarbo lygis, lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo abiejose šalių grupėse. Aišku, yra skirtumų tarp skirtingų valstybių narių, nes e, juose yra skirtinga situacija, tačiau mes e, nematome kažkokios e, labai skirtingos tendencijos tiek eurozonos, tiek ne eurozonos šalyse, nes nedarbas abiejose šalių grupėse mažėja. Dėl refit iniciatyvos. Refit iniciatyva yra susijusi su teisėkuros procesu. Ir priemant e, sprendimus visų pirma yra organizuojamos e, konsultacijos, atliekamas poveikio įvertinimas, taip pat yra e, konsultuojamasi su visuomenė. Ir tik tada įmamasi teisėkuros iniciatyvos. Nes mūsų tikslas yra priimti sprendimus, gavus kuo daugiau informacijos. Pane Tyson. Ačiū pirmininkė. Mes e, žinome, kokia yra situacija Italijoje, kad ten yra didelis nedarbo lygis ir e, jeigu mes e, pažiūrėsime į išsilavinusių žmonių skaičių Italijoje, matysime, kad na, tokių žmonių skaičius lyginant su Europa yra mažesnis. Nemanau, kad jaunimo garantijų iniciatyva gali spręsti visas problemas. E, kalbant apie jaunimo garantijų iniciatyvą, e, ją siekiama e, struktūrinių pokyčių. Toks yra šios iniciatyvos tikslas. Kitaip tariant, visų pirma, turi būti sukurtos tam tikros priemonės, kad jaunimas galėtų lengviau įsilieti į darbo rinką. To ir siekiama per tą jaunimo garantijų iniciatyvą. Dabar, kalbant apie situaciją Italijoje, tai ją stebėsime, nes svarbiausia ne tai, kaip buvo išleisti pinigai, tačiau koks buvo pasiektas rezultatas, nes e, Juk tai yra svarbiausia, tai yra galtinis pasiektas rezultatas. Na ir atliekant įvertinimą mes žiūrėsime, ar asmuo, e, kuris dalyvavo, sakykime, e, nacionalinėje programoje, kuri buvo remiama per jaunimo garantijų iniciatyvą, rado, sakykime, darbo vietą po šešerių mėnesių, ar kas atsitiko su juo e, vėliau. Žinia, kad yra e, ir kriterijų, kuriais mes vadovausimės įvertinant iniciatyvą. E, žiūrėsime, ar tikrai e, ta jaunimo garantijų iniciatyva yra įgyvendinama tinkamai ar ne. Bet jūs neturite tikėtis, kad po du, dviejų mėnesių bus pasiekti kažkokie stebuklingų rezultatai. Reikia tikėtis geriausių atveju tik tai pažangos. E, kad būtų pakeista e, šiek tiek situacija ir kad būtų sukurta daugiau galimybių jaunimui rasti darbą. Ačiū. Dar yra daug norinčių pasisakyti ir žinia, kad mūsų dar laukia taip pat ir balsavimai. Todėl prašyčiau jūsų kalbėti trumpai. Vienas klausimas, viena minutė. Taip pat reikėtų jau apsispręsti, kam yra skirtas klausimas, ar ponui Dombrovskiai, ar poniai Tyson. Atsakymai taip pat bus trumpi. Aš nežinau, ar galėsiu suteikti žodį visiems esantiems sąraše, tačiau pasistengsiu. Moran Chartier, Ungerijus, Man, Benifai, Peter, Tobesijus, Balas, Alessandra Simon, Orlain, Bašylė, Renkė, Lopes, Sodorova ir Pirinski. Toks yra e, prašančių žodžio, žodžio sąrašas. Prašyčiau, kad kiekvienas kalbėtojas e, kalbėtų po vieną minutę ir iš karto pasakytų, kam skirtas klausimas. Pradėkime nuo ponios Boron Šantie. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas vice pirmininkė gerbiamą komisarę. Noriu pirmiausia tai padėkoti Jums už veiksmingą darbą, skiriant iš ankstinį finansavimą jaunimo iniciatyvos programai. Jūs viską padarėte per 3,5 mėnesio. Jūs jau sakėte, komisarė, kad praėjusi penktadienį valstybės narės jau E, gavo lėšas, taigi labai ačiū Jums už tokį veiksmingą darbą. Mano pirmas klausimas - jaunimas, jauni žmonės nuo 25 iki 30 metų. Europos socialinis fondas, kai jis buvo įkurtas, pastebėjome, kad yra tiek pat jaunų žmonių be darbo nuo 15 iki 25, kaip ir nuo 25 iki 30 dažnai jauni žmonės toliau mokosi, lieka aukštose mokyklose, nes neranda darbo. Ką Jūs galvojat apie šią amžiaus grupę? Toliau gebėjimai ir e, kompetencija. Bet ką daryti, nes iš jaunų žmonių nuolat yra prašoma patirties. Tai turim tada keisti ir jų rengimo sistemą. Ir Europ, paso, taip vadinamą sistemą. Toliau, neįgalieji, kaip planuojate, e, ką planuojate daryti mokslinių tyrimų srityje, kad būtų galima įtraukti tuos neįgaliuosius į darbo rinką, nes čia vien geros valios neužtenka. Dėkui, tik dvi minutės, kiekvienam kalbėtojui neviršykite, labai prašau. Dėkui, Dėkui ponė Šartie už mm, tokį pozityvų mūsų darbo vertinimą. E, mes iš tiesų kolektyviai kartu su parlamentu bendrai dirbome, kad galėtume tą iš ankstinį finansavimą paskirti valstybėm narėm, siekiant įtraukti jaunus žmonės į darbo rinką. Kompetencijos ir gebėjimai labai svarbu suteikti tą šansą jauniem žmonėm, kad jie galėtų pirmą kartą parodyti, ką jie moka. E, dažnai jaunimas po mokslo, baigęs mokslo studijas, nėra pasirengęs iškart dirbti, dėl to čia reikia e, kai kurių pakeitimų, reikia e, užtikrinti, kad būtų glaudesni ryšiai tarp mokymo įstaigų ir įmonių, ypač techninių specialistų, stažuotės, pameistrystės mm, kursai, visa tai turi būti. Kaip jau minėjau, planuojame priimti teisės aktą mm, skirtą E, tam, kad e, neįgalėjai asmenys galėtų lengviau pasinaudoti prekiamis ir paslaugomis. E, siekiame užtikrinti, kad geriau veiktų bendroji rinka, kad pagamintų geriau ir geresnės kokybės, daugiau ir geresnės kokybės produktų, teiktų aukštesnės kokybės paslaugas ir kad atsižvelgtų į tuos, kurie yra neįgalus. Dėkoju. Olandiškai paklausiu. Gerbiama komisarė Tyson. Yra patikta pasiūlymų pagal refit. Yra tarp institucinis susitarimas Ir čia kalbama apie mažesnės socialinių partnerių galimybės sudaryti susitarimus. Jūs kalbėjote apie socialinį darbuotojų mobilumą. Kol kas tai, kas yra paskelbta komisijos planuose, mane nuvilia Mes turime kaip tik glaudinti ryšius su socialiniais partneriais, užkamšyti visas tas spragas, kurie, kurios yra teisės aktuose. Ir aš noriu paklausti, ar jūs iš vis planuojate užsimti teisėkurą? Netaip seniai buvo klausimas apie aviacijos sektorių, ten labai daug yra socialinio dempingo. Dėkoju. Ponas Dombrovskis, ponas Timermans ir aš esame susitikę su socialiniais partneriais. Jau minėjau, kad Rygoje birželio pabaigoje bus neformalus socialinių reikalų ministrų susitikimas ir mūsų viena pagrindinė iniciatyvų yra e, geresnis reglamentavimas. Žinote, kad socialiniai partneriai yra nepriklausomai mm, sudarę įvairių susitarimų, bet turime turėti galvoje, kad socialiniai partneriai E, tų socialinių partnerių specifika e, turi būti pripažinta. Mes turime stiprinti socialinį dialogą. Kai kalbame apie viešasias konsultacijas, čia nebus svarstomi tie socialinių partnerių susitarimai, e, kuriuos jie nepriklausomai yra sudarę. Kalbant apie mobilumą ir darbuotojų komandiravimą. Kol kas dar nėra nuspręsta, ką komisija darys ar ko nedarys šioje srityje. Bus pateikta pasiūlymų socialinės apsaugos srityje. Nežinau, ar tie pasiūlymai pateks į darbuotojų komandiravimo direktyvą. Galbūt Bet kol kas dar tikrai nesame nusprendę, jei parlamentas turėtų konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti dabartinius teisės aktus, tai tikrai kreipkitės į mūsų tarnybą. Apie aviacijos sektorių buvo um, pateiktas klausimas. Aš žinau, kokios problemos ten yra. Mes ieškome sprendimų ir galvojame, ką Europa galėtų padaryti, kad išspręstų aviacijos sektoriuje esančias problemas. Dėkui toliau, ponas man. Dėkui, vieną minutę, laiko ne per daugiausia. Marion, mes svarstėme darbuotojų komandiravimo direktyvą. Dabar žinome, kiek problemų yra aviacijos sektoriuje. kokybės sertifikatai ir kiti dalykai. Kai kalbame apie rengimą, mokymą, tai norime, kad e, kvalifikacija e, žmonės gautų uh, E, tinkamas, kokybiškas kvalifikacijas. Ir kokybė yra labai svarbu. Aišku, turime laikytis visų taisyklių, bet nenorime, kad socialiniai partneriai e, abejotų tą mūsų kokybę, kurią mes gebame užtikrinti. Dėkoju, gerbiamas e, ponia Manai. Taip, mūsų ambicijos yra didelės, mes norime, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, Europos vertybės, e, Europa yra ir socialinė e, Europa, mes pasakome už socialinę rinkos ekonomiką Ir būtent tai yra komisijos darbo variklis, primdama sprendimus, komisija turi siekti, kad jie atitiktų Europos teisę. Minimalaus atlyginimo nustatymas Vokietijoje yra labai sveikintinas dalykas, tas yra padaryta transporto sektoriuje, bet yra nemažai reakcijos sulaukta, įvairios reakcijos į tą Vokietijos žingsnį ir mes turime pasižiūrėti, kaip tai siejasi su ES teise ir esame pateikę savo nuomonę Vokietijai. Kol kas transporto sektoriuje tos priemonės yra sustabdytos, bet dialogas vyksta. Mes norime, kad vidaus rinka tinkamai veiktų. Taip, valstybės narės turi e, savo prerogatyvas, turi savo atsakomybę, siekia apsaugoti darbuotojus ir aš pilnai pritariu tą tai iniciatyvai. Ponas Benifai, gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė Tyson, žinote, kad dėl, dėl ekonominės krizės maždaug milijonų išaugo skaičius vaikų, kurie gyvena skurde arba gali atsidurti skurde, mes turime kovoti prieš vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, turime užtikrinti vaikams galimybę mm, gauti mokslą, nemokamą sveikatos apsaugą, tinkamą gyventi būstą ir ar komisija neno, neketina prisijungti prisidėdama prie specialaus vaikų garantijų fondo, e, kuris visus šios dalykus užtikrintų. Vaikų skurdas yra labai didelė problema. Jaunos šeimos susiduria su didelėmis problemomis. Ir jei seniau skurdžiausiai gyvendavo pagyvenę žmonės, tai dabar vis daugiau jaunų atsiduria skurde. Mes turime siekti, kad jei tėvai neturi darbo ar skurdžiai gyvena, nuo to nenukentėtų jų vaikai. turime užtikrinti socialinę apsaugą, turime siekti, kad tėvai galėtų rasti darbą, nes geriausias būdas išeiti iš skurdo tai yra rasti darbą. Europos vaikų fondas, kurį jūs paminėjote, galvojama, kad toks fondas galėtų automatiškai pagerinti padėtį, bet mes neturime tam lėšų Europai, Europoje. Galbūt kada nors tolimoje ateityje galėtų toks fondas atsirasti, bet dabar turime tiesiog remti tas šeimas, kurios turi mažų vaikų ir tai yra mūsų socialinės politikos dalis. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau ponios Tyson paklausti. Socialinę partnerystę norima stiprinti. Išgirdome, kad e, valstybės narės gavo iš ankstinį finansavimą jaunimo užimtumui gerinti. Pasižiūrėsime, ar valstybės narės sugebės tinkamai įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą. Dabar minimalus atlyginimas darbo teisės aktai, užimtumo srities teisės aktai. Ką komisija nori daryti ir ar planuojama kažkokį tai Europos mastų minimalų atlyginimą nustatyti? Dėkui. Minimalus atlyginimas. Politika aiški, mes remiame minimalaus atlyginimo nustatymą ir skatiname valstybės narės e, konkrečiais atvejais nustatyti privalomą minimalų atlyginimą. Ir norime, kad tas minimalus atlyginimas ir apskritai atlyginimo augimas atitiktų e, darbo našumo tendencijas. O kalbant apie socialinę politiką, nepasisakyčiau už jos suvienodinimą, nes, kaip žinote, socialinė politika yra valstybių narių kompetencijos sritis, bet aišku, mes ypač galime bendrai visi skirti dėmesį tarp valstybiniams socialinės politikos aspektams. Dėkui. Trumpai ir aš papildysiu pono Dombrovskio atsakymą. Jaunimo iniciatyva 16 metais bus pateikta ataskaita. Žiūrėsime, e, kokie tos iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai valstybės narės e, turi rodiklius, kurie leis įvertinti pažangą ir tada žiūrėsime. Dėkui, ponė Trebesijus. Turėčiau du klausimus, ponė Tyson. Dėl jaunimo iniciatyvos kalbėjote apie lėšas ir apie iniciatyvas. Kokias priemonės esate suplanavę ir kokios institucijos ar organizacijos bus teigiamos, kad būtų galima užtikrinti, kad ši iniciatyva būtų sėkmingai gyvendinta, nes apie 60 procentų jaunimo neturi darbo ir Graikijoje turėtų būti labai nelengva užtikrinti darbą jaunimui. O antra, kalbėjote apie mokytojus, bet 2 milijardai lėšų nebus skiriama moksliniams tyrimams siekiant įgyvendinti Jungerio planą. Ar būtų galima turėti skirti tiek lėšų, kiek buvo anksčiau nutarta mokslinių tyrimų ir plėtros programai? Dėkui ką mes galime padaryti. Kai leidžiami europiniai pinigai, aišku, kad yra kontrolės sistemos. Ir e, čia žiūrime ne tik, iki, ne tik į kiekybinius rodiklius, bet ir į kokybinius rodiklius ir kalbant apie jaunimo iniciatyvą, tai yra griežtos taisyklės. Kartais valstybės narės skundžiasi, kad tos taisyklės yra per griežtos, bet mes reikalaujame, kad lėšos būtų tinkamai išleistos ir kad tas būtų daroma kokybiškai. Kalbant apie mokymą, 20 procentų piliečių turi bazinės žinias, tik tai, tik tai bazinės skaitimo ir aritmetikos žinias ir dėl to labai sunku rasti darbą. Bet to, tų bazinių žinių e, turėjimas irgi labai svarbu. Ponas Balas, norėčiau priminti, kad mes turime pasiūlymų darbuotojų judumo srityje ir norėtume, kad komisija sureaguotų į mūsų pasiūlymus. Pono Dambrovskio norėčiau paklausti, ar nesate nepakankamai vertinę biudžeto griežto taupimo politikos poveikio Graikijoje. Norėčiau paklausti jūsų apie Europos semestrą. Europos semestras tai yra ekonominės politikos koordinavimo priemonė. Ar turite galimybių pasižiūrėti, kokį poveikį jūsų konkrečiai vienai šaliai pateiktos rekomendacijos turi ir ar yra e, tų jūsų konkrečių rekomendacijų šalims makroekonominis poveikis. Klausimas ponui Dombrovskijui, tai prašau. Ačiū už šį klausimą dėl Europos semestro ir atskirom šalims skirtų rekomendacijų. Suprantama, kai rengėme skirom šalims skirtas rekomendacijas, tai rėmėmės Europos semestre nurodytais prioritetais, atsižvelgėme į metinio augimo apžvalgą, kad būtų sudarytos lengvesnės sąlygos investicijoms, būtų gyvendinamos struktūrinės reformos ir kad nebūtų pamiršta fiskalinė atsakomybė. Ir parengime konkrečius veiksmus politinėje srityje atskiroms valstybėms narims. Ir parengę rekomendaciją stebėsime, kaip jos padės stiprinti ekonominį augimą ir užimtumą. Taigi visų pirma, mes parengėme, ata, parengsime ataskaitas kiek, kiek po to išklausysime valstybių narių ir socialinių partnerių valstybėse narise grįžtamojo ryšio, o atsižvelgdami į prioritetus, į atskirom šalim skirtas rekomendacijas ir ataskaitas parengsime atskirom šalims skirtas rekomendacijas. Pone Sandai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau ponios Taisen paklausti mobilumas. Žinome, kokios iniciatyvos čia bus vykdomos siekiant skatinti judumą. Taip, mobilumas yra papildoma galimybė, ypač jauniems žmonėms, bet taip pat yra ir kliučių šioje srityje, kai kuriuose vietose, ypač pasienio regionuose, e, siekiama leisti e, jauniems žmonėms lengviau rasti darbą kaimininėje valstybėje. Pavyzdžiui, mano e, rinkiminėje apygardoje tai yra eurės tinklo darbuotojai, kurie labai entuziastingai skatina mobilumą, bet iš kitos pusės jų entuzijazmą mažina tai, kad labai sunku yra parengti visus reikalingus dokumentus. ir mm, tos visos administracinės problemos atbaido žmonės. Toliau kitas klausimas - kalbų mokymasis, kurį, kurį norėčiau uh, pabrėžti. Ar turit tokių pasiūlymų kalbų mokymosi srityje, nes tai yra labai svarbu. Uh, ja, uh, ačiū už užduotą klausimą, ponė Sander. Ką galiu jum pasakyti? Uh, Tai taip, kad eurės darbas yra labai svarbus, yra daug taisyklių, kurios, aišku, nepalengvina gyvenimo tų, kurie turi tas taisyklės taikyti. Pone Georgieva, komisijos vicepirmininkė, tą puikiai žino ir jinai dabar žiūri, kaip tas taisyklės būtų galima supaprastinti. Finansinės taisyklės patenka į, į tų taisyklių ratą ir tikrai norime, kad eurės galėtų lengviau dirbti. Pasienio darbuotojų mobilumas. Mes uh, norime ne tik eurės tinklą šią prasme sustiprinti, bet norime sustiprinti ir užimtumo uh, tarnybų uh, įvairiose valstybėse narėse tinklų bendradarbiavimą. Tai, tai iš esmės irgi pagerintų šią sistemą. Ačiū dabar. E, Ačiū, Šon Simon. Ačiū. Gerbiamasis pirmininko pavaduotojo Dombrovskį, gal galėtumėte labai tiesiai atsakyti dėl perkeltų darbuotojų. Uh, nes socialinės apsaugos teisės aktų keitimas, taisymas tai nėra pats svarbiausias dalykas, nes e, Junktinėje karalystėje vėl rengiamasi referendumui ir pats svarbiausias klausimas bus toks, kodėl leidžiama atvykti užsienio darbuotojams ir mažinti mūsų, dar, mūsų gyventams mokamas algas. E, juk žmonės turi būti apsaugomi remiantis perkeltųjų asmenų direktyvą, bet taip nebuvo. Ir jūs, kaip komisijos narys, turėtumėte veikti, dirbti šiuo klausimu ir reikalinga nauja perkeltųjų darbuotojų direktyva ir Junkeris žadėjo, kad ji bus parengta nes tai galėtų užtikrinti rinkos teisingumą ir tai galėtų sulibdyti ES ir bendrąją rinką. Priešingų atveju valstybės narės gali nutarti kitaip. Ačiū Jums e, už klausimą, bet labai svarbu nepainioti dviejų dalykų. Tai yra judėjimo laisvės ir perkeliamųjų darbuotojų nes visų pirma, judėjimo laisvė yra viena iš svarbiausių laisvių ir kaip pirmininkas Junkeris teigė, mes ne, nesidėrėsime dėl keturių laisvių. Ir, o dėl darbuotojų perkelimo tai yra siauresnis ir konkretesnis klausimas nes kai kurios įmonės perkelia savo darbuotojus, kad, gali, kad jie galėtų teikti paslaugas kitose valstybėse narėse. Ir žinome, kad yra problemų dėl perkeltų darbuotojų direktyvos ir kai pradėjome darbą naujoje komisijos sudėtyje, tai e, prieimėme sprendimą peržiūrėti perkeltųjų darbuotojų direktyvą ir kartu su komisijos narė Taisen dirbame prie perkeltų darbuotojų direktyvos, bet dar kartą prašau juos nepainioti su judėjimo laisvę. Ačiū. Ačiū, panas Rola. Gerbiamas komisarė, norėčiau grįžti prie socialinio dialogo. Jūs sakėte, kaip svarbu, kad tas dialogas vyktų, aš tam pritariu, bet ir komisija čia turi suvaidinti rimtą vaidmenį, tai yra jinai turi užtikrinti, kad tas socialinis dialogas vyktų ir kad jis ne tik būtų žodinis apsikeitimas nuomonėmis, bet kad būtų ir sudaryti atitinkami susitarimai, e, kurie būtų po to įgyvendinti. Buvo aukšto lygio konferencija, dabar socialiniai partneriai jau baigia parengti sutartis Ir manau, kad dabar yra pats geriausias momentas tam europiniam socialiniam dialogui iš naujo paskatinti. Socialiniai partneriai vienodai mato esamas problemas, tai yra mokymo, rengimo e, problemos ir galbūt tas e, Europos e, pameistrystės, tos Europos pameistrystės ir kitos programos leistų mums spręsti e, užimtumo problemas. Uh, okay. Uh, so, uh... Puiku. Dėl socialinio dialogo. Kaip teigime, ES komisija yra pasiryžusi stiprinti socialinį dialogą. Ir praktiškai ėmėsi žingsnių stiprindama socialinių partnerių vaidmenį Europos semestre. O dabar, pavyzdžiui, visai neseniai kon... socialiniams su socialiniais partneriais sudarėme atskirus susitarimus, siekdami geresnio reglamentavimo. Ir e, rengiame konkrečius teisės vertinimus, konsultuojame su visuomenė, ypatingai atsižvelgdami į ypatingą socialinių partnerių statusą, kaip nurodyta sutartyje, kad būtų galima pasirašyti atskiras susitarimus ir tokiu būdu dirbsime kitaip nei rengdami įprastus teisės aktus. ES komisija taip pat nori siekia palengvinti dvišalį dialogą, kad būtų galima pasiekti tuos atskirus susitarimus, bet komisija gali tik tai palengvinti procesą. Tačiau dvišalis dialogas vis tiek turi e, vykti tarp darbdavių ir darbuotojų. Dar dirbsime plėtodami trišalės dėrybas ir ieškosime, kaip kitaip būtų galima įtraukti kitus į šias dėrybas ir kaip geriau vykdyti jas. Ačiū, ponė Bašir. Dabar. Norėčiau paprašyti pirmininkės padėkoti pirmininko pavaduotojui Dombrovskijai ir komisijos nariai Taisen už keitimąsi nuomenimis. Labai svarbu, kai jūs atsakėte mūsų kolegai iš Italijos. Teigite, kad sekate situaciją Italijoje, o mano klausimas toks, ar jūs sekate tą situaciją, kuri vyksta mano šalyje, Didžiojo Britanijoje, nes tai yra puikus sėkmės pavyzdys sėkmingiausiai veikianti ekonomika po JAV išsivyšysiame pasaulyje. Mes sukūrėme 2 milijonus darbo vietų nuo 2010 ir esame įsipareigoję e, sukurti dar 2 milijonus darbo vietų, kai dirbs kita e, parlamento kadencija. Kitaip sakant, parūpinti darbo vietą visiems, kurie to nori. Mes tenkiamės užimtumą padaryti patrauklesnių dalykų nei nedarbas. Uh, E, socialinės išmokos yra daugiau pagalba, o ne pasirinkimas. Dėl mokesčių e, tai yra kitas klausimas. Tie, kurie gauna minimalę algą, nemoka mokesčių. Mes to siekiame. Jau daug kas buvo pasakyta apie jaunimo nedarbą. E, jūs teigiate, kad universitetai galėtų būti tai išeitimi, kuri padėtų jaunimui susirasti darbą. Norėčiau pasakyti, kad pameistrystės yra taip pat labai svarbus dalykas. Mes ketiname Didžiojo Britanijoje sukurti 3 milijonus pameistrystės vietų. Taigi klausimas yra toks, kodėl Europoje negalėtų būti tokių pameistrystės vietų, kad darbuotojai turėtų jiems reikalingus darbuotojus. Štai koks klausimas. Ačiū. Pone Veisen, man regis, kad jūs galėtumėte atsakyti šį klausimą. Ačiū. Ačiū Jums už pateiktą informaciją. Mes pasisakome už geriausią praktiką Europoje. Jeigu, aišku, valstybės narės e, nori pasimokyti vienos iš kitų. E, dėl pameistryščių mes kreipiamės į darbdavius, kad jie na, garantuotų tam tikras darbo vietas stažuotojams. Kuriuose valstybėse narėse tai jau yra susiklošiusi tradicija, kitose tokių dalykų nėra. Kalbant apie jaunimo garantijų iniciatyvą, tai per ją mes taip pat siekiame uh, E, daugiau įtvirtinti tų e, pameistrysčių vietų, tačiau daug kas priklauso nuo pačių valstybių narių. Ačiū pirmininkė, aš naudočiau, norėčiau užduoti kelis klausimus abiems e, komisarams. Visų pirma, aš norėčiau sužinoti, Ką Jūs e, manote apie minimalius socialinius e, standartus, kurie yra reikalingi ES? Ir ar Jūs e, pateiksite pasiūlymą dėl to minimalaus, dėl minimalių socialinių garantijų? Ačiū. Taip, iš tiesų yra parengta socialinė programa Ir e, ši komisija daug dėmesio skiria e, ekonomikos bei pinigų sąjungai bei socialiniai darbo tvarkiai. Jeigu jūs klausate mano asmeninės nuomonės, tai reikėtų pasakyti, kad e, na, svarbiausias dalykas tai yra kolegijos, komisijos kolegijos sprendimas o ne mano nuomonė. Tačiau aš asmeniškai galiu pritarti tam, kad būtų nustatyti tie minimalų socialiniai standartai E, tačiau e, tai nėra savaime aiškus dalykus, dalykas, e, nes ne viskas priklauso nuo komisijos, valstybės narės taip pat turi atsakomybės šioje srityje. Kaip pasakė ponas Dombrovskis, labai svarbus ir socialiniai partneriai ir bendradarbiavimas su jais valstybėse narėse. Be to, E, reikia numatyti tam tikrus e, parametrus, kuriais vadovaujantis būtų nustatytas tas e, minimalus, socia, ta minimali socialinė garantija. Ir kol kas dėja, na, harmonizacijos šioje srityje mes negalime pasiekti. Ačiū. Ačiū abiems komisarams už tai, kad atvyko. Aš norėčiau užduoti keletą klausimų kurie yra susiję su e, europinė e, bedarbystės išmoka. Šis klausimas bus aptartas Europos parlamente, taip pat, e, kiek prisimenu, šio klausimu buvo diskutuota ir ministrų, ir komisija buvo parengusi kaip ir ataskaitą šio klausimo. Taigi, aš norėčiau pakalbėti šio klausimu keliais kampais. Visų pirma, makroekonomikos e, perspektyvos kontekste, nes e, jeigu bus e, numatyta tas europinė išmoka, būtų galima sumažinti, sakykime, skirtumus tarp valstybių narių. Ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju išduotą klausimą. Iš tiesų, šis klausimas buvo uh, E, užduotas, kai buvo kalbama apie e, ekonominės ir pinigų sąjungos e, gilinimą, tai tuo metu buvo kalbama apie tai, kad reikėtų numatyti tam tikrą europinę nedarbo išmokų sistemą. Kaip ir pasakiau savo įžanginėje kalboje, penkios pirmininkaujant dabar yra rengiama ataskaita dėl e, tolesnės ekonominės ir pinigų sąjungos plėtros. Ir mes ketiname pristatyti šią ataskaitą kitą mėnesį. Kol kas aš negaliu Jums e, pasakyti, kas bus rašoma toje ataskaitoje. Negaliu išbėgti įvykiams už akių. Bet šioje ataskaitoje bus kalbama apie tokius dalykus ką dabar galima padaryti pagal esamą e, sutartį, taip pat bus kalbama apie tokias ilgalaikės problemas. Ir tai yra vienas iš e, klausimų, kuris yra aptariamas. E, taip, kai yra kalbama apie eurozonos fiskalinius pajėgumus, tačiau šiuo metu aš tikrai negaliu pateikti komentarų kas bus minėtoje ataskaitoje iki ji bus užbaigta renkti. Tačiau, kaip e, kitaip tariant, e, šiuo klausimu yra dirbama. Pone Sodorova. Ačiū pirmininkė. Ačiū e, komisijos atstovams už dalyvavimą struktūrinėme dialoge. Aš norėčiau užduoti klausimą poniai Tyson. Esu įsitikinusi, kad iniciatyvos, kurios yra skirtos nedarbui mažinti, jau davė gerų rezultatų, pavyzdžiui, Čekijoje. Tačiau yra kiltų problemų, kurios yra susijusios su nedarbo lygiu e, skurdži, skurdžiau e, gyvenančiose regionuose, periferinėse regionuose. Gal reikėtų kažkaip sumažinti biurokratinius e, reikalavimus susijusius su dalyvavimu šiuose iniciatyvose, kad kuo daugiau žmonių tuose periferiniuose regionuose galėtų pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Be to, na, kalbant apie komisiją, Mes laikomės nuomonės, kad komisija turėtų atlikti geresnę e, situacijos e, e, apžvalgą, nes Eurostato duomenų neužtenka. Tad norėčiau užduoti klausimą, ar komisija ketina atlikti kažkokį įvertinimą susijusi su nedarbo situacija. Ačiū. Akivaizdu, kad E, daug dėmesio sulaukia pačios pažeidžiamiausios visuomenės grupės. E, joms reikalingas ypatingas dėmesys mūsų iniciatyvose. Ir kai mes rengiame specifines rekomendacijas valstybėms narėms, e, raginame valstybės narės, kad jos daugiau dėmesio skirtų tam tikroms pažeidžiamoms asmenų grupėms. Be abejo, situacija valstybėse narėse nėra vienoda, tačiau e, vienose šalyse e, tas pažydžiamiausias e, asmenų grupės galima lengviau identifikuoti. Dėl biurokratinės naštos mažinimo tikrai dirbame šio klausimu, stengiame supaprastinti taisyklės, tačiau tai turi būti daroma kartu su valstybėmis narėmis. Dabar dėl statistinių duomenų Mes kreipiamės į Eurostat, e, nes mums reikia e, konkrečių duomenų apie valstybės narės, e, kad atliktumėm įvertinimą. Ir paprašėme, kad Eurostatas padarytų daugiau, pateiktų mums duomenis sparčiau ir pateiktų duomenis, kuriuos mes galėtumėm lengviau palyginti. Ačiū dabar žodis ponui Martau. Dėkui, ponė vicepirmininkė. Darbo neturi jaunimas, truputį vyresni, dar vyresni žmonės. Situacija negerėja, bet problema yra tai, kad mes ir toliau kovojame su pasiekmėmis, o ne su priežastimis. Pasaulis globalizuojasi, ekonomika vis labiau, e, finansinis aspektas ekonomikoje vis svarbesnis, migrantų srautai vis didėja, švietimo kokybė vis prastėja. Tai man kyla klausimas, kodėl jūs neskiriat visą dėmesį priežastims, o ne pasiekmėms. Pane Taisen. Aš negaliu pritarti tam, ką jūs sakote, kad mes e, nesprendžiame priežasčių. Visuomenė keičiasi, atsiranda naujų technologijų ir galima sakyti, kad mes išgyvename tam tikrą perinamąjį laikotarpį. E, dėl ko na, patiriami tam tikri e, pokyčiai. Globalizacija nebegali būti sustabdyta ir Europa į tai turi reaguoti ir prie to prisitaikyti. E, būtent ES egzistuoja tam, kad valstybės narės geriau bendradarbiautų ir kad tos europinės integracijos vertybės būtų sustiprintos. ES turi būti stipri, turi turėti tam tikras e, kompetencijas, kad e, galėtų išspręsti problemas, kurių pavienios valstybės narės negali išspręsti. Ačiū. E, mes suteikėme visiems norintiems pasisakyti, užduoti klausimus. Ačiū Jums, kad taip atsakėte jūsų į užduotus klausimus trumpai ir aiškiai. Tikėmės jūs pakviesti e, greitų laikų e, vėl pas mus, nes mes turėsime vėl naujų klausimų. Ačiū Jums už dalyvavimą, o mes tęsime balsavimus. Padarykime dviejų minučių pertraukėlę. Susiraskite tinkamus dokumentus ir po dviejų minučių tęsime balsavimus. have your voting cards ready? Gerbiami kolegos, ar uh, turite balsavimo korteles? Teskime mūsų darbus. Dešimtas darbo tvarkės punktas. Išteklių naudojimo efektyvumas. E, žiedinės ekonomikos kūrimas. Tai yra nuomonės projektas su pakeitimais. Na ir jeigu esate pasirengę, pradėkime balsuoti nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. B kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. C kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Gali būti atmesta, bet geriau pasitikslinkime. 32 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 35, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 36. Kas už, kas prieš, atmesta. 34. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. E kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. F kompromisas. Kas už prieš, susilaikė pritarta. G kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Ne, nebeaktualu šeštas pakeitimas. Septintas. taip pat neaktualus. 57. Kas už? Kas prieš? Ne, visų pirma grįžkime prie septinto. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikslinkime dėl septinto pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 57. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. H kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Penkiasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 63. Tiksliau ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 66. Kas už, nebeaktualus. 67. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Fantastiška. Nuostabu. E... Then we go to item 11. Pereikime prie 11 punkto. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Devintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikslinkime. Devintas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 11. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 13. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 14. Kas už? 15. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Prašome. Atsiprašau, tačiau man atrodo, kad reikėjo balsuoti dėl 14 pakeitimo. 12 ir 13 buvo patvirtinti, tai 14 yra nebeaktualus. Reikia dėl 15 dar kartą balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 15 elektroninių būdų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. C kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmas. Kas už? Kas prieš, susilaikė, atmesta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 23 ir 24. Kas už juos? Kas prieš? Susilaikė atmesta. D kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 30. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 31, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. 30, 31 pakeitimas, balsavimas baigtas, atmesta. 32, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 34 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 35 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 36 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 37, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 38, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 39, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 47 nebeaktualus, G kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė pritarta. 53, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 55, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. 55. Pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Matote, koks yra rezultatas. Balsuokime dėl viso nuomonės projektų su pakeitimais. Vardinis balsavimas. vis dar balsuojame. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Ar visi balsavote? Dar turėtų du kolegos balsuoti už nuomonės projektą daugumą. Nuomonės projektas patvirtintas. Perkime prie e, Europos, e, tiksliau, užimtumo komiteto indėlio į struktūrinį dialogą. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dėl ketvirto pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Septinta, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitiksinkime dėl septinto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Devintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikslinkime dėl devinto pakeitimų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas tęsiasi. Balsavimas baigtas. Na, kartais gerai pasitikslinti. Dešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. E, vienuoliktas nebeaktualus, dvyliktas nebeaktualus, tryliktas e, balsavimas dalimis. Balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime. 13 pakeitimas, pirma dalis. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antra dalis. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 14. Kas už? Prieš. Ne, vis dėlto 14 yra neaktualus. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime dėl 15. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 18. Kas už? Kas prieš? Jis yra suderinamas su 17. Pasitiklinkime dėl 18 elektroninių, elektroninių būdų. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, atmesta. Devynioliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 20. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl 20. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 23. Nebeaktualus. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikslinkime dėl 24. Balsavimas pradedamas. Balsavimas tęsiasi, balsavimas baigtas. Pritarta. Vieno balso skirtumu 25. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Pasitikslinkime dėl 25. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Taip, pritarta. 26 Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Pasitikslinkime dėl 26. Kole, dar vienas kolega nebalsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 28. Kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime dėl 28. Basavimas baigtas. Pritarta. 29. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Dar yra žodinis pakeitimas. Dėl iš EPP frakcijos prašome. Aš nežinau, ar mm, pavyks mm, sulaukti palaikymo šio e, pasiūlymo atžvilgiu, bet mes siūlome vietoj, e, tiksliau, mes siūlome e, pakeisti žodį direktyvą žodžiu priemonė, directive measures. Ar toks variantas yra priimtinos? E, social, socialistų koordinatoriai toks dalykas priimtinas, tad mes balsuojame dėl 30 pakeitimo. Ar taip? Taip. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. kas už 31, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime. Dėl 31 balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, atmesta. 32, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime dėl 32 pakeitimo. Basavimas baigtas. Atmesta. 33. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trisdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl 34-ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 35, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 36, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta Atmesta. Pasitikslinkime dėl 36-ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime dėl 38 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Atmesta. Dabar balsuosime vardiniu balsavimu dėl mm, e, užimtumo komiteto indėlio į struktūrinį dialogą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 37 už, 8 prieš. Laiškas yra patvirtintas. Ir tai buvo paskutinis klausimas, dėl kurio reikėjo balsuoti. Norėčiau priminti Jums, kad darbus tęsime antrą valandą. Kai kurie iš mūsų tuo džiaugiasi, nes e, tai reikš, kad e, na, susidursime su mažiau problemų vėliau, kai skubėsime į traukinių stotis, į um, oro uostus, tačiau tikiuosi, kad jūs e, antrą valandą susirinksite ir nebūsiu tik aš viena ir kvestiniai svečiai. Ačiū visiems už dalyvavimą.